Pranaujo lyčių lygybės ir moterų teisių strategija po 2015 metų. Žodis vienam iš klausimų autorių dabar, poniai Garsijai Peres, vienai iš autorių tiksliau. Prašom, penkios minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Vėl turime kalbėti apie lygybės reikalus šiame parlamente. Daugelis tų, kurie diskusijoje dalyvavo, turėtų prisėsti ir išklausyti, ką mes turime pasakyti, nes šioje srityje prioritetų taip pat nestinga, tai atitinka mūsų politinius įsipareigojimus. Moteris sudaro 50 procentų visos ES visuomenės narių ir negalima tiesiog mūsų sąskaitą daryti politinius sprendimus. Tad pirmiausia, mes norime, kad mūsų būtų klausoma ir kad būtų e, atsižvelgiama į tai, kokia buvo e, plenarinio posėdžio pozicija. Pagrindinių teisių hartija ir sutartis įpareigoja Europos komisiją e, vykdyti lygybės tarp vyrų ir moterų politiką. Mes čia kalbame apie vieną iš svarbiausių principų, vienas iš kertinių akmenų. Dabar galiojanti strategija baigėsi 2015 m. birželį. Europos parlamentas tą patį mėnesį, birželį 2015 m. priėmė poziciją E, siekdamas nurodyti, kokios turėtų būti gairės, kurių turėtų laikytis Europos komisija, teikdama naują strategiją, užtikrinant vyrų ir moterų lygybę. E, prasidėjo e, viešos konsultacijos, 90 procentų tų konsultacijų dalyvių išreiškia, kad yra būtina ir skubu, kad šis politinis prioritetas taptų konkrečių uh, įsipareigojimų Europos institucijose, kad būtų vėl e, susitarta dėl naujos lyčių lygybės strategijos. Nuo 2015 metų birželio, kai Europos parlamentas pasisakė už tokio darbo tesimą, mes ir toliau laukiame komisijos atsakymo, tačiau tas atsakymas buvo štai koks. 2015 gruodį komisija priėmė darbo dokumentą, kurį parengė Europos komisijos tarnybos. Tai yra toks dokumentas, kuris mums atrodo yra pagirtinas ir gerbtinas, tai yra tas dokumentas, su kurio turinys yra geras, tačiau, kad ir kaip bebūtų gaila, ten neatsižvelgiama į politinį lygmenį, kurį, tos įsipareigojimus, kurios politinių lygmenių reiktų prisimti. Um, Dokumente neaiškinama, kaip bus įmamasi priemonių, kaip jis bus įgyvendinamos. Ir darbo dokumentų net neišeina vertinti. O kad politikos būtų įgyvendintos realiam gyvenime ir įvertinimo mechanizmas yra reikalingas. Būtent dėl to mes pasisakome už tai, kad yra būtina priimti vyrų ir moterų lygybės strategiją, tą turi padaryti Europos komisija. Tas įsipareigojimas turi būti priimtas visos Europos komisijos. Reikia, kad įvyktų diskusijos, kad Europos komisija patvirtintų tą strategiją. Dabar Europos komisija turi užtikrinti vyrų ir moterų lygybę. Kalbama apie kovą su smurtu, kalbama apie darbo užmokesčio lygybę už tą patį darbą, kalbama apie esminius klausimus Europos Sąjungai. Tad mums tenka prievolė kartu su valstybėmis narėmis įdėkti visą tai. Šiais pasaraisiais metais mums teko konstatuoti, kad per tas visas krizės pabėgėlių, ekonominę, socialinę krizę mes palikome nuo šaly moterų reikalus. Jos labiausiai nukentėjo nuo tų krizių. Ir jeigu visose politikose nesižvelgsime į tą lyties lygmenį, lyčių lygybės lygmenį, tuomet pasimesime. Tai yra labai svarbus dalykas, kurio neturime užmiršti e, jokių momentų. Būtent dėl to kreipiamės Europos komisiją ir klausėme, kodėl nebuvo viešai priimta ir skaidriai patvirtinta e, nauja strategija lyčių lygybei užtikrinti. Norime paklausti, kokios yra priežastis to, kad tas dokumentas nebuvo patvirtintas, kad Europos komisijos, komisija nesvarstė to dokumento, tas klausimas toks, kogi laukiama. Ko laukite, kad tas dokumentas būtų aptartas ir kad būtų galima išsiaiškinti, kaip geriau atsižvelgti į vyrų ir moterų lygybės aspektą gyventant ES politikas, kaip ES komisija ketina betradarbiauti su pirmininkaujančia valstybė ir su vadinamoju trejetu kad būtų galima 2016 metais pateikti naują strategiją vyrų ir moterų lygybei užtikrinti. Na ir užbaigdama noriu paminėti labai svarbų dalyką. Mums atrodo, kad reikėjo, kad ponia Jūrova šiandien dalyvautų posėdėje, nes yra esminė tema. Mes čia nekalbame apie kažkokią šiaip savo politiką. Tai yra ta politika, kuri persmelkia visas kitas politikas. Ja turi remtis Europos komisija, priimdama bet kokius sprendimus. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Ačiū poniai pranešėjai, o dabar Europos komisijos vardu kalbės ponas Andriukaitis. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju uh, už galimybę pasisakyti, patikslinsiu Europos komisijos poziciją dėl vyrų ir moterų lygybės strategijos. Europos komisija paskelbė strateginius įsipareigojimus 2016-2019 metams. 2015 e, metais buvo primtas tas planas, kuris padės užtikrinti geresnę lyčių lygybę. E, strateginiai įsipareigojimai yra Europos strategijos darbų tasa, siekiant gerinti lygybė tarp vyrų ir moterų, tai darbai pradėti 10-15 metais. Prioritetai strategijoje įgyvendinant vyrų ir moterų lygybę e, iki 15 metų e, buvo e, įgyvendami planas dabar baigia, planas baigia galioti ir mūsų įsipareigojimai tolesni mūsų ketinimus patvirtina ir toliau buvo pasiekta pažangos, reikėjo uh, atlikti tam tikrus pakeitimus. Lyčių lygybė yra e, labai svarbi e, pono Junkerio komisijos darbų dalis. Europos komisija siekia geresnio reguliavimo ir savo priemonės kreipia reikiamą linkme. E, kaip Europos komisijos narys galiu Jums patvirtinti, kad nauji strateginiai įsipareigojimai yra oficiali Europos komisijos pozicija. Mes sulaukime politinės paramos iš visos Europos komisijos. Ir 2016 metų darbų programoje tai yra taip pat pasakyta. Europos komisija dirba praktinį darbą, kad būtų skatinama lyčių lygybė. Kaip jau buvo pasakyta, siekiama konkretaus keitimusi nuomonėmis su FEM komitetu Europos parlamente. Mes matome, kokie pasikeitimai vyksta gyvenime mes kalbam apie tai, kaip bus dirbama remiantis rei, penkius prioritetinėmis rytimis šios komisijos įgaliojimo metu. Moterų didesnis įtraukimas ir geresnis jų ekonominis nepriklausomybės užtikrimas vienas dalykas, antra e, pensijų ir darbų užmokesčio už tą patį darbą skirtumo mažinamas e, vyrų ir moterų lygybės sprendimų prieimimo srityje kova su smurtu prieš vieną ar kitą e, lytį ir parama nukentėjusiesiems ir taip pat lyčių lygybės skatinimas visame pasaulyje. Tai yra mūsų prioritetai. E, lyčių lygybės aspekto integravimas į ES visas politikos rytis irgi yra faktas. Daugiau negu 30 veiksmų turi būti įgyvendinant, įgyvendinta, įgyvendinant šios sprendimus. Europos komisijos tarnybos yra atsakingos už tai, kad tie veiksmai būtų gyveninti. E, turime rodiklius, e, kurie leidžia įvertinti, kokios pažangos pasiekta ir tie, leidžia tie rodikliai pat įvertinti toliau siekiamą pažangą ir ją kiekybiškai išreikšti. E, akivaizdu, kad reikia vertinti, kokios pažangos pasiekta ES lygmenių. ES 2020 tikslai turi būti pasiekti 70 e, įgyvendinant tos tikslus būtina pasiekti 75 procentų užimtumą ir tarp moterų, ir tarp vyrų. Tai yra Europos komisijos tikslas. Ir be abejo, tikimės plataus pritarimo jam. 16 uh, e, sausį komisija dalyvavo sprendžiant socialinius klausimus. E, buvo parengtas mūsų pareiškimo projektas dėl strateginių įpareigojimų skatinant lyčių lygybę. Pirmininkaujantis Niderlandai išreiškė savo norą e, parengti tarybos išvadas. Jos bus parengtos kovo mėnesio EPSCO taryboje. Strateginiai įpareigojimai susijęs su lyčių lygybė suteikia pagrindą lyčių lygybės veiksmams artimiausiais metais. Tai apima svarbiausius Europos parlamento tikslus 15 e, metų birželio rezoliucijoje parlamentas apie tai ir kalba. Komisijos darbo programoje mūsų aptariamas klausimas e, užima labai svarbią vietą. Kalbame apie 15-19 metų strategiją. Ačiū, ponė pirmininkė. Merci beaucoup, monsieur. Ačiū. E- o dabar E, pasisakys frakcijų atstovai. EPP frakcijos kalbų vardu kalbės ponė Konstans Liukraip. Prašau. Merci, le... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiandien esame susirinkę plenarinių posėdžių salėje Strasbūrė tam, kad padiskutuotume apie esminės svarbos klausimą. Tai yra lyčių lygybės klausimą. Diskutuojame dėl to, kad e, kai kurios frakcijos komisijai pateikė žodinį klausimą. E, Ir tame klausime buvo klausima, kodėl Europos komisija nepaskelbė e, tam tikrų dokumentų, tai yra strateginio dokumento, kodėl ne, ne, nepaskelbė 16-19 metams, o tik tai darbinį dokumentą, kuriame kal, kalbama apie 15-19 e, metus asmeniškai ir APP frakcijos vardu noriu pasakyti, jog semantiniai dalykai ir truputį anegdotinės diskusijos netokios svarbios yra čia. E, diskusijos dėl dokumento formos netokios svarbios. Svarbu yra ketinimai ir politinė valia. Tai turi būti e, veiksmų, metodologijos ir, ir kitų dalykų pagrindas. Tad e, metodologija, veiksmų sritis, e, apie kurias kalbama darbo dokumente, parengtame e, komisarės Jūrovos, sutampa su EPP poziciją, tačiau mes norime, kad būtų konkrečiai siekiama išmatuojamų, įvertinamų tikslų ir kad būtų akcentuojamas egzistuojančių teisės e, aktų konkretaus įgyvendinimo aspektas. Kitaip sakant, mes norime daugiau konkretumo ir pragmatiškumo. Reikia, kad mums būtų pasakyta tai, ką mes e, galime nuveikti naudingo, kaip Europos parlamentas, kaip e, moteris parlamentarės, kad būtų užtikrinta didesnė atsakomybė šioje srityje. Būtent tokios politinės valios EPP frakcija ir pageidauja ir apie tai kalba savo rezoliucijoje. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar susirysiu frakcijos vardu. Pone Neuchl, pustrečios minutės. Kollegen, wir sind die Vertreterinnen. Gerbiami kolegos. Esame Europos žmonių atstovai mes, Europos parlamento narių dauguma, šiandien dar kartą reikalaujama, kad būtų gerbiamus mūsų teisės. Mes turime moralinę teisę reikalauti, kad būtų toliau tęsiama e, strategija, kur užtikrina lyčių lygybę Europoje. Mes galėtume pasiremti Europos parlamento rezoliuciją, kur komisija yra raginama e, gyvendinti veiksmų planą lyčių lygybė užtikrinti. Mes laukime valstybių narių paramos, jos vieningai yra pasirengusios remti šią strategiją, kad tarp ES piliečių lygybės būtų daugiau. Buvo atlikta apklausa ir dalyvavę joje pasisakė didžiulę persvarą už geresnę vyrų ir moterų lygybę. E, komisarė Jūrova e, teigia, kad komunikato ir strategijų tolygus yra darbo dokumentas. Tačiau ne, taip nėra. E, komisarė Jūrova mums pateikė silpnesnį, tokį drungną dokumentą. Ten netiek dėmesio yra skiriama strateginiams klausimams. Šiandien diskutavau su ponu Martinu Šulciu, Europos parlamento pirmininku, atkreipiau jo dėmesį į būtent šį faktą. Netrukus jis apie tai diskutuos su ponu Junkeriu. Jis pareikalaus, kad parlamentas būtų laikomas lygiaverčių partnerių. Parlamentas to juk yra vertas. E, kas veikia prieš moterų teisės, tas silpnina Europą. Tai yra akivaizdu. Kas bando uh, E, sutrukdyti priimti strategiją, tas kenkia svarbiausiams vertybėms, turime į tai reaguoti. Šiuo klausimu, regis, viskas buvo pasakyta. E, aš dar turiu pusę minutės ir aš norėčiau juos suteikti poniai Jūrovai, kad ji galėtų pamastyti šiuo klausimu šiek tiek daugiau. Uh, Dėkoju. Na, aš dar regis turiu pasisakymo laiko. Dešimt sekundžių. Ir per tas sekundės kviečiu ponę Jūrovą pamastyti. Pamastyti. Kviečiu pamastyti visus, visus ir tikiuosi, kad strategijos pasieksime. Na, dabar laiko nebeliko, sako pirmininkas, o dabar ECR frakcijos vardu kalbės ponia Višnievska. Prašau. Dėkuoju. Ačiū ponia pirmininkė, gerbimi kolegos. Kairieji nori ideologiškai ginti lyčių klausimą. Jie, nori, jie pasisako už LGBT bendruomenės teisės, už tam tikrus šeimos modelius. Taigi, kuriame yra aplinka, kurioje tradiciniams šeimoms gali kartais atrodyti, kad jos yra diskriminuojamos. Jos nėra pakankamai šiolaikiškos, pakankamai europietiškos atrodo lyg kokia atgyvena. Taip, mes turime nemažai nuostatų, kurias beje patvirtino ir Europos parlamentas, ir kurie draudžia bet kokią, bet kokią diskriminaciją. Mes siūloma kitokį, racionalesnį požiūrį ir nepritarėm kairių rezoliucijai. Gerbėjai ponai ir ponios, aš manau, kad mums tai laikas prisiminti uh, kokios yra mūsų šaknis, neturėtume gėdytis mūsų krikščioniškos praeities, nes tai yra išimties ir stiprybės šaltinis. Dėkoju. Toliau Angelika Milnar, Alde frakcijos vardu, jūs turite dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau patikoti komisijos nariai poniai Jūrovai už pastangas paversti lyčių lygybę tikrovę ES. Ji įrodė, kad ji iš tikrųjų nuoširdžiai yra įsipareigojusi šiam tikslui. Aš kalbu apie jos e, dalyvavime dėrybose su taryba dėl moterų dalyvavimo įmonių valdybose. Visomis jis, e, išgalėmis jis tengiasi taip pat ir atgaivinti pasiūlymą dėl motinystės atostogų ir dėl veikimo, veiksmų plano, kuris turėtų padėti mums geriau derinti profesinį ir šeimos gyvenimą. Tačiau kartu aš turiu prisipažinti, kad aš esu nusivylus dabar, kai mums patikiamas yra tik tai tarnybų tarnybinės dokumentas, o ne išsami lyčių lygybės strategija. Aš nenoriu kritikuoti tenai išdėstytų priemonių, tačiau aš savo frakcijos vardu norėčiau uh, išreikšti nepritarimą tam, kad nebuvo pateikta strategija. Nes Europos parlamentas patvirtinęs Neuhel pranešimą didelė balsų persvara išsakė aiškę poziciją. Jis pareikalavo to šios strategijos. Ir to paties nori ir 28 valstybės narės. Be to, ankstesnės strategijos gyvendinimo vertinimas taip pat parodė, kad mums reikia geriau e, stiprinti 2010 metais patvirtintą požiūrį, o ne jį silpninti. Visa Europos komisija priemi šį sprendimą. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti. Gal mes turėtume nepamiršti, kad Ar mes norime pasakyti, kad neligybė, nuo kurios kenčia pusė visų mūsų e, žmonių, yra e, tik tai kažkokia biurokratinė kliūtis, ar mes iš tikrųjų norime, kad tai būtų manoma. Ir ką tik kalbėjusi kolega pasakė, kad tai, kad yra patiktas tik toks dokumentas, parodo, kad lyčių lygybė nelabai jums rūpi. Dėkoju. Angelika Milnar, turėjau taip ištarti jūsų vardą. Na kągi, gerai. Dabar GUE ir NGL frakcijos vardu kalbės ponia Bjork. Prašau. Dėkoju. Dėkoju. Be abejo, lygybės klausimai yra labai svarbus naujas pranešimas e, dėl strategijos yra puikus dalykas, tačiau žinome, kad darbas užtikrinant lygybę stagnuoja komisija ir taryba. Galėtų dirbti aktyv, aktyviau, nes kai neužtikrinama lygybė, tai reiškia, kad paminamos moterų teisės. Na, nekalbėsiu čia apie statistiką, tačiau akivaizdu, kad gyvename tokioje visuomenėje, kur moterims sunkiau patekti uh, ten, kur nesunkiai patenka vyrai, naudotis tokiais ištekliais, kuriais naudojasi vyrai. Tad reikia politinės vizijos ir konkrečių priemonių, kad lygybė tikrai būtų įtvirtinta. Tad štai, kodėl parlamentas ir taryba nori, kad būtų primta strategija vyrų ir moterų lygybę įtvirtinti. Jeigu komisija nuneigia bet kokį progresą siekiant tos lygybės, Tai reiškia, kad komisija tiesiog elgėsi patriarchališkai, arogantiškai. Mes tikrai nenorime, kad grįžtume į tuos amžius, kai moteris buvo engiamos. Labai ačiū, bet mums tikrai to nereikia. Mes darysim viską, kad ta strategija atsirastų, kurios dėka būtų įgyvendinta lygybė tarp abiejų lyčių ir laikas, kad Europa taptų šiek tiek daugiau feministinė. Ačiū. Tak. Dėkoju žaliųjų frakcijos vardu. Kalbės kolega Renkė, prašau. Gerbiami, gerbės komisijos nariai, Gerbėjai kolegos, vyru ir moterų lygybė turi būti užtikrinta visose sritise. Tai tokį labai aišku signalą mums siunčia ES pagrindinių teisų hartijos 26 straipsnis. Taigi mes kaip teisės kuriejai turėtume labai aiškiai suvokti, koks mums uždavinys tenka. Ta pati turėtų patirti ir Europos komisija ir Europos taryba. Ir taryba. Kaip mes galėsime apsaugoti moteris ir, ir motinas ir tėvus kaip mes galėsime sukurti e, klestinčią visuomenę, jei neišgirsime moterų balso, kaip galėsime kovoti su smurtu prieš moteris Europos Sąjungoje. Mums reikia pasitikėjimo, politinės valios, bet pirmiausia, mums reikia labai aiškios strategijos. Mane išrinko į teisėkuros instituciją tam, kad aš nuveikčiau daug ką, taip, iš tikrųjų. Bet a, e, iš manęs buvo prašyta, kad aš ištaisyčiau pirmiausia teisėkuros e, teisės aktų a, e, problemas, ypač moterų teisų srityje. Istoriškai ES padarė didžiulę pažangą. Bet aš galiu pasakyti, kad. A, šiuo metu mes darome tikrai nepakankamai. Motinystės atostogų direktyva yra atsimta, kai kurios kitos direktyvos tai yra, jų nagrinėjimas yra vilkinamas, nesimama ir kitų konkretesnių priemonių. Pasinaudokime progą ir per šią savo kadenciją ir mes, Europos komisija, padarykime viską, kad mūsų darbas būtų sėkmingas. Nes tai, kad dar 21 amžiuje mes turime kalbėti apie moterų lygybę, tikrai e, e, yra keista. Dėkuoju. E, e, e, Dėkuoju toliau AFDD frakcijos vardu. Kalbės Daniela Ajuto. Jūs, jūs turite vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, mėly kolegos. Matome, jog dabar kalba sukasi apie labai didelę veidmainystę. Visokiausi e, pareiškimai, ir gražus žodžiai yra viena dalyka, tuo tarpu konkretus įgyvendimas yra kitas dalykas. Tos teisės, apie kurias kalbame, yra tik tai formalios e, teisės. Teoriškai yra sakoma, jog įtvirtinama lyčių lygybė, tačiau kas konkrečiai yra padaryta? Europos moterų gyvenimas gerėja ar blogėja kiekvienais metais? Turime konstatuoti, jog labai daug dar lieka diskriminavimo. Ir nepaisant visų veiksmų, kurių yra įmamasi. Žinome, jog yra daug tyrimų, ekonominių analizių Pastaraisiais mėnesiais e, kalbėjome apie motinystės direktyvą, apie moteris dirbančias administracijoje. Europoje moteris dirba vis mažiau, yra vis dažniau prievartaujamos ir vis neturtingesnės. Norime konkrečių veiksmų ir greitai. Dėkuoju. Dėkuoju. Poniai Ajuto Dabar ponia Zaborska. Dėkoju, ponia pirmininkė. E, Pone komisarė, kai kalbame apie vyrus ir moterus, mot, moteris, mes netiesiogiai kalbame apie motinystę. E, mes kalbame apie atlyginimų skirtumą. Mes kalbame apie pensijų dydžio atotrukį. Ir mūsų visuomenės tai rodo dviveidiškumą. Motinystė ir vaikų priežiūra yra tas dalykas, kuriuo mes nelaikom reikšmingų darbų. Moteris nukenčia, dėl to gauna mažesnį darbo užmokesti ir e, šiaip man atrodo, yra laikas pripažinti, koks svarbus yra moterų atliekamas darbas ir pareigos visai šeimų, visai visuomeniai. Dažnai moteris pačios pasirenka likti namie, tačiau mes patys visuomenės stumėme jas į tokį pasirinkimą. E, parlamentas ir, ir e, komisija turėtų susitelkti prie tos problemos šaknų, tai turėtume teisingai pasirinkti apibrieštis. Lyčių lygybė dar nereiškia, kad vyrai ir moteris bus lygus. Antras dalykas būtų, turime pripažinti motinystės ir moterų teikiamos priežiūros šeimoje e, funkcijos svarbumą šeimai ir visuomeniai. Kai kalbame apie moterų e, vaidmenį visuomenėje, turime neužmiršti, kad visi šie dalykai yra ypatingai reikšmingi. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas poniai Zaborskai. O dabar kalbės ponia Arena. Minutė, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, ponė komisarė, kodėl vyrų ir moterų lygybė e, yra vienas iš ES įkūrimo principų ir kodėl E, šis principas nenusipelno šiek tiek daugiau negu komisijos komunikatas. Kodėl tai nėra e, strategija, programa su savo biudžetu ir kur būtų primamos teisinės e, teisėkros iniciatyvos, jeigu to reikia. Jeigu toks būtų e, tikslas, viskas būtų puiku. Bet juk aš nereiktų tos strategijos, jeigu viskas būtų tobula, bet moteris dar patiria smurtą, jos mažiau uždirba negu vyrai už tą patį darbą ir patiria visokius seksistinius išpolius. Tad kelių klausimą, tad kodėl nebuvo primtas komisijos komunikatas? E, komisijos komunikatų sulaukėme daug pastaraisiais metais. Galiu paminėti, pavyzdžiui, komunikatas dėl motorų skleidžiamo triukšmo, komunikatas dėl civilinių e, e, pilotuojamų orlaivių panaudojimo, komunikatas dėl kelionės už nustatytą kainą. Bet kai kalbame apie moterų reikalus, jums sako, na ką jūs Na ką jūs, užteks administracinio supaprastinimo, koks dar komunikatas reikėtų, kad apie motinystės atostogos iš vis nebūtų kalbama. Tai yra komisijos pozicija. Ir kai ponė Liugryp sako, kad mes kalbame tik apie semantinius skirtumus, ne, taip nėra, nesutinku, nes čia yra politinis klausimas. Tai yra prioritetų nustatymo klausimas. Europos komisija šiandien neparodė, kad moterų situacija jai yra prioritetas. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas ponė Arena. Pone Gerikė, minutė, prašau. Ponas Gerikė, dėkoju. Sutarties aštuntasis straipsnis yra tos lygybės pagrindas. E, bus siekiama e, užtikrinti vyrų ir moterų lygybę, yra pasakyta sutartė, ne aš tą sakinį sugalvojau. Komisijos atsakymas į mano klausimą kai prašiau apibriežti lygybės savoką, nėra neaiškus, taip aiškiai iš vairių kolegų pasisakymų. Šiandien e, turime pripažinti, kad tas apibrėžimas yra visai neaiškus. Nes lytis nėra kažkas, kas būtų susiję su vaikų žudimu, sako kalbėtojas. Kai minime tą savoką gender, tai reiškia, kad mes kalbame apie vyrų ir moterų lygybę. Mes turime to klausimo nenustumt nuo šalin, nes tai yra mūsų ateities klausimas. O kai tėvai ir vaikų turite asmenys yra traktuomi vienodai, tai tuomet galėsim kalbėti apie lygybę. Ačiū ponui Gerikė, sako pirmininkas. O dabar suteiksime žodį kolegui, kolegai Bors. Prašau, žodis jums. Dėkuoju. Na kągi, da, šiandien aš Jums pritariu, taip, man labai malonu yra kalbėti apie tai, kad Europos komisijai nepavyko gyveninti lyčių lygybės strategijos nes e, galiausiai po šios strategijos yra parinktas tik tai e, tarnybų darnybinis dokumentas. Taip, e, iš tikrųjų labai padės jums, jeigu jūs kokioje viešoje įstaigoje atsidursite tualete be tualetinio popieriaus. Uh, Tai tik tai parodo, kiek visos jūsų tos organizacijos yra vertos. Ir aš manau, labai aiškiai pasakyti, kad nieko jūs negalite pasiekti. Aš esu tikra, kad daugybė moterų e, kelnė Švedijoje ir kitur nesijaučia apsaugotos. Kaip jums atrodo, kas įvyks, e, kai, kas gali įvykti, kai ES atveria sienas milijonams žmonių iš e, šalių, kur moterų teisės e, yra tik tai iliuzija ir kur su LGBT žmonėmis elgiamasi dar blogiau. Politikai, valdžios atstovai ir žiniasklaida rodo, kad jūs, jums rūpi tik tai politinis korektiškumas, o ne moterų teisės panašu, kad Europoje nu, bandoma užmerkti akis ir, net, ir netgi neigti, kad toks smurtas iš tikrųjų egzistuoja. Mes matome, kad yra piknaudžiaujama da, žmonių judėjimo laisvę ir nusikaltėliai gabena nelegaliai migrantus jungtinę karalystę. Europolas tik tai trukdo mums su jais kovoti, sukuriama yra tokia aplinka, kurioje visiškai nebaudžiamai nusikaltėliai gali veikti. Ir šis, tokia ES strategija tikrai nepasiteisins. Ir tol, kol Junktinė karalystė bus ES, moteris ir LGBT bendruomenė tikrai nebus saugus. Dėkoju. La senora diputada Teresa Jimenez Becerril Barrio. Colega Becerril, Jiménez Becerril. Existe un refrán que dice que a veces los árboles no nos jūs žinote, kartais yra sakoma, jog miške per medžius paties miško nematyti. Labai svarbu, kad būtų užtikrinta tikra lyčių lygybė 15-19 metais. Ir labai svarbu ne tik patys tikslai, bet ir tai, kaip bus siekiama tų tikslų. Žinome, jog daug moterų praeitą, praeitame amžiuje kovojo, kad moteris galėtų būti renkamos, kad galėtų dirbti parlamente, pavyzdžiui, kad galėtų egzistuoti teisingesnė visuomenė. Tačiau matome, jog moteris negauna tokio pat atlyginimo kaip vyrai, nors dirba tokį pat darbą. Smurtas taip pat prisideda prie lyčių neligybės. Tačiau kas yra konkrečiai daroma sprendžiant šitas problemas? Mums tenka atsakomybė daryti daugiau ir užtikrinti, kad teisės aktų būtų laikomasi visose valstybėse narėse. Mes turime siekti, kad e, neligybių būtų mažiau. Tai yra prioritetai, nesvarbu, kaip bus pavadinta strategija. Svarbu, kad ta strategija būtų veiksminga ir neturime nuleisti kartelės, kuomet kalbame apie tikslus. Dėkuoju. Dabar žodis Onei Rodrygės. Ačiū, pane pirmininkė. Tuomenys, kuriuos turime dėl lyčių neligybės, turėtų kelti susirūpinimą iš tikrųjų reikalinga efektyvi strategija, kad su diskriminacija ir neligybė būtų kovojama. Mūsų turimi skaičiai rodo, kad mums reikia veikti kuo greičiau. Ir be to dar yra duomenų, kurių neturim, o tai rodo, kad mums reikia mechanizmų, kurie padėtų tos patikimus duomenys gauti. E, komisarė ir pati yra pripažinusi, kad pavyzdžiui dėl genitalijų žalojimo tų duomenų trūksta. Tad mums iš tikrųjų reikalingos gairės, būtina, kad būtų dirbama prie konsultacinio dokumento, nes darbo dokumentas yra, na, institucinis toksai sprendimas, kuris dėja neleidžia rengti, žengti prieki taip, kaip norėtume. Mums reikia e, gyveninti tuos prioritetus, kuriuos iškėlė Europos parlamentas. Strateginių veiksmų savoka bendro gėrio savokos nėra tuščios ir e, mums reikalingas rimtas strateginis dokumentas. Mums būtina kalbėti apie pagrindinės teisės. Mes kalbame apie 50 procentų mūsų visuomenės narių laikomų antrarūšiais. E, tad e, komisijos parengtas dokumentas rodo, kad komisijoje moteris negerbiamos, komisija moterų negerbė tiksliau. Tad štai, e, komisiją raginame pradėti elgtis atsakingai. Ačiū, sako pirmininkas. Dabar suteiksiu žodį kolegiai Šoidrovai. Prašau, pusantros minutės. Dėkoju, ponia komisarė. Norėčiau padėkoti Ir taip pat e, norėčiau pasakyti, kad ponė Jūrova dalyvauja diskusijose dėl duomenų apsaugos, jie atsiprašo ir negali dalyvauti šioje diskusijoje. Aš manau, kad dokumentas yra puikus, nepaisant ideologinio statuso to dokumento mes kalbame apie rezultatų siekimą, tikrinimą, kiek jų ir kokių jų buvo pasiekta. E, Man patinka tai, kad Europos komisija e, stengiasi žengti prieki visų. E, siekiama, kad moterų daugiau atsirastų vadovaujančiuose postuose. Visa tai yra komisijos e, nuveikti darbai, taigi tai yra apčiuopiami tikslai. Pavyzdžiui, sakoma, kad reikia padėti mamoms, kad jos galėtų ir turėdamos vaikų toliau dirbti jeigu to nori. E, Europos komisija paliko valstybėms narėms veiksmų laisvės, kad jos galėtų pačios pasiūlyti, kokį darbą moteris galėtų dirbti, e, kaip dirbti jos galėtų pasirinkti, kad galėtų išlikti darbo rinkoje. Kai ko trūksta šiame dokumente mūsų nuomonė, aš manau, kad reikėtų labiau atsižvelgti į moterų pasirinkimą likti šeimoje. Dažniausiai šiaip ar taip diskriminaciją patiria moteris arba tie žmonės, kurie rūpinasi vaikai šeimoje. Tuo tarpu tie žmonės juk labiausiai investuoja į Europos ateitį. Ir būtent tuos asmenys reikia labiausiai remti. Ačiū, sako pirmininkas. Kolegiai Dančila žodis. Pararea strategijai privind egalitatę între femei și bărbați post 2015. Dėkoju. Mes pasisakome už strategiją vyrų ir moterų lygybei tvirtinti, nes 10-15 metų strategija baigėsi, o klausimas labai svarbus ES lygiu. Europai labai svarbus šis klausimas. Yra svarbu, kad mes geriau susipažintume su šią problemą, kad geriau ją žinotume teisės aktai susijęs su darbo rinka egzistuoja šioje srityje, tačiau turime užtikrinti, kad būtų užtikrinta geresnė lyčių lygybė. Ir, ir e, svarbu, kad socialiniai partneriai ir pilietinė visuomenė e, taip pat šito dalyko nepamirštų. Turime pasinaudoti moterų potencialu. Būtent dėl to e, mūsų e, moteris verslininkės turi sulaukti mūsų paramos. Europoje 17,9 procentus e, mažiau uždirba moteris negu vyrai už tą patį darbą. Tad štai, moterų pajamos mažesnės, na, o ilgainiui tai turi poveikį ir moterų pensijoms, jos mažesnės negu vyrų. Reikia taip pat ir žemės ūkio didesnės paramos moterims. Europos komisija turi koordinuoti pastangas tam, kad moteris ūkininkas būtų labiau remiamos. Tokia turėtų būti mūsų politinė valia. Ačiū. Kalbės kolegė Petir. Minutė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad e, šiandien mes galėtume paklausti savęs, kaip mums atrodo, kas yra svarbiausia - lygybė ar e, e, kokybė. Mes rengėme daugybę strategijų, įvairių dokumentų, Ir jei kiekis, kiekybė yra svarbiausia, tai galime ir toliau jas renkti. Bet jeigu mes iš tikrųjų norime kovoti su vyrų ir moterų neligybė, tuomet mes turime susitelkti ties visų šių dokumentų kokybės. E, mums reikėtų taip pat turėti ne tik strategiją, bet ir tokią priemonės įvertinti, kaip ji yra gyvendinama, kaip galima būtų pa, uh, užtikrinti geresnę, da, geresnę sveikatos draudimą, geresnės paslaugas moteriams, kaip galima būtų geriau kovoti su smurtu. Aš nemanau, kad e, pateiktas dokumentas e, parodo, kad iš tikrųjų yra rimtai kovojama su neligybė. Ir džiaugiuosi, kad komisija ėmėsi žingsnių tam, kad galima, galima būtų geriau suderinti profesinį ir šeimos gyvenimus, nes tai yra problema, kuri aktuali moteriams. Direktyva dėl moterų dalyvavimo įmonių valdybose niekur nepasistumėjo, taip pat nežinome ir kaip bus padedama dirbančioms moteriams. Aš manau, kad mes turėtume žengti, žengti žingsnis po žingsnį, turėtume išanalizuoti dabar galiojančius teisės aktus ir tik po to galvoti apie tai reikia papildomų naujų dokumentų. Dėkoju. E, fala. E, Dėkoju. Bez vilija E, e, pone komisare miela jus čia e, matyti bet kartu noriu pasakyti kad iš tiesų aš esu nusivylusi dėl to kad e, komisija pateikė tik darbinį dokumentą o ne strategiją ir mes tai išsakėme ir komisarei jourovai dar gruodžio mėnesį kuomet ji mūsų femm komitete pristatė šitą darbinį dokumentą. žinoma galima pritarti tiems strateginiams tikslams jie yra geri tačiau priemonės konkretūs veiksmai kurie išdėstyti šitam darbiniam dokumente vargu ar sudarys galimybę pasiekti tuos tikslus nes jie yra tikrai nepakankami. ir iš tikrųjų norėčiau kad komisija išnagrinėtų štai tokią galimybę ar nemano komisija kad europos lyčių lygybės institute kuo greičiau turėtų būti įkurta europos smurto prieš moteris observatorija nes tai yra labai svarbus dalykas ir jai vadovauti turėtų smurto prieš moteris ir mergaites prevencijos srities europos koordinatorius. taip pat noriu komisare paprašyti kad pasiteirautumėte kaipgi komisija apsisprendžia nusprendė dėl mūsų parlamentaro inicijuoto rašytinio pareiškimo dėl europos kovos su smurtu prieš moteris metų paskelbimo nes dar praeitais metais daugiau negu keturi šimtai parlamentarų e, pasirašė ir pritarė šitokiam rašytiniam pareiškimui tačiau kol kas tokių metų nėra o tai labai reikėtų. ir dar ar komisija neplanuoja konkrečiai peržiūrėti jau tikrai neįgyvendinamą ir nepakankamai vykdomą du tūkstančiai šeši metų direktyvą dėl vienodų moterų ir vyrų galimybių darbo rinkoje ypatingai kada kalbame apie vyrų ir moterų darbo užmokestį? ir pabaigai aš tikrai norėčiau normalaus bendradarbiavimo tarp komisijos ir europos parlamento ir manau kad šiuo atveju komisija turi pripažinti kad suklupo dėl lyčių lygybės politikos pasielgė neišmintingai tačiau tai ištaisyti to labai tikiuosi. E, Dėkoju, sako pirmininkas žodis Barbarai Matera. Pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Esu moterų komiteto narė jau septynerius metus ir visus tos septynerius metus palaikiau Europos komisijos pateiktas strategijas dėl lyčių lygybės. Šiais metais komisija mums pateikė darbinį dokumentą, kuriame kalbama apie prioritetus. Parlamentas labai griežtai kritikavo komisijos darbo metodą ir uh, E, kritikavo taip pat dėl teisinių pasiekmių. Visų pirma, aš esu pragmatiškai nusiteikusi politikė ir siekiu konkrečių problemų sprendimo būdų. Todėl šitie dalykai man labai svarbus. Jau yra egzistuojančių direktyvų e, reglamentuojančių lyčių lygybę. Tad aš manau, kad nebūtinai reikėtų naujų teisės aktų, reikia gerai įgyvendinti e, esančias direktyvas. Ponios Jūrovas dokumente yra labai daug teigiamų e, aspektų susijusių su moterų verslumu, mokymusi, švietimu bei kitais e, dalykais. Yra taip pat kalbama ten apie darbo ir šeiminio gyvenimo derinimą bei uh, ekonominį moterų motivavimą, jų skatinimą būti aktyvesnėmis darbo rinkoje. Aš manau, kad turime dabar daryti viską, kad moteris Europoje būtų aktyvesnės. Dėkuoju. Pone Hed Benningen. 2015-aisiais Europos komisija pateikė savo strategiją, kurios tikslas yra užtikrinti lyčių lygybę. Tai yra darbo dokumentas, vidaus dokumentas, o neoficialus komunikatas. E, tai yra tiesiog, e, tai turiu vadinti strategiją lyčių lygybei užtikrinti. Nusivylėme, nusivylėme tuo, kad tas dokumentas buvo taip, na, kad iš jo buvo atimta ta svarba. Europos komisija prieėmė vidaus dokumentą, pamirštant, kad turėjo būti priimta strategija. Norėčiau, kad Europos komisija pasakytų, kodėl dabar Europos komisijai nepavyko padaryti to, ką sėkmingai padarė ankstesnė komisija, kodėl nebuvo priimtas oficialus komunikatas.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 bár az elmúlt években javult a helyzet ami a nők munkaerőpiaci elhelyezkedését illeti az oktatás és a képzések ellenőrzése. situacija darbo rinkoje moterų atžvilgiu yra šiek tiek pagerėjusi tačiau nepaisant to vis tiek jaunos merginos galėtų būti aktyvesnės darbo rinkoje. Ir iš tiesų šiandienės sąlygos gali sąlygoti ateities pensijas. Iš tiesų, kalbant apie mm, pensijas, tai pirmiausia didžiulis skirtumas pasiekimas tarp pensinio amžiaus moterų. Todėl mes turėtume sukurti atitinkamas taisyklės, bet turime, žinoma, įsisamoninti, kokį socialinį vaidmenį atlieka moteris. Taigi, strategija iš esmės e, yra nukreipta teisinga kryptimi, bet mes turime iškelti atitinkamus klausimus. Tuo aš norėčiau paklausti, kas yra planuojama tam, kad švietimas moterų būtų gerinimas, kad moteris galėtų suderinti darbą ir šeimą, kad jos uždirbtų tiek pat, kiek ir vyrai, ir kad joms būtų užtikrinta atitinkama teisė į pensiją. Šitie klausimai yra pirmiausia svarbus todėl, kad demografinės tendencijos ES yra keliančios nerimą. Tai būtent gimsta vis mažiau vaikų, todėl valstybės narės turėtų skatinti apskaitai šeimas teigiamus demografinius e, pokyčius, tai būtent, kad moteris gimdytų daugiau vaikų ir kad jos turėtų, e, turėtų galimybę šviestis ir dirbti. Koju dabar žodis poniai Vod, kurie irgi pusantros mintės skiriama. Aš norėčiau padėkoti kolegoms už bet vangos vykdomą darbą tam, kad būtų įtikinama komisija padaryti teisingą dalyką. Tai, kad nebuvo paskelbta nuosekli ir ambicing, nuoseklus ir ambicingas komunikatas dėl Euro lyčių lygybės strategijos yra apgailėtina, tas, tas yra būtina. Uh, Mums reikalingas holistinis planas, planas, kur būtų kalbama apie įvairius lyčių neligybės aspektus. Tame plane reikia pasirūpinti, kad lyčių aspektas būtų integruojamas į visas Europos politikos rytis. Pavyzdžiui, pastaraisiais mėnesiais aš dirbau kovos su skurdu politikos rytyje. Ir tiesa yra ta, kad mes niekuomet nesugebėsime pasiekti ES kovos su skurdu tikslų iki 20 metų, jeigu nesieksime visapusiškos lyčių lygybės. Ekonominė krizė, taupimo politika neproporcingai veikia moteris, vienišos moterys. moterys dažniausiai dirba neužtikrintą darbą ir sudėtinga joms išlaikyti šeimą ir išmaitinti ją. Taigi mums reikalinga nuosekli politika iš Europos komisijos pusės, kur būtų kalbama apie vieną ambicingą strategiją, kurią būtų galima integruoti lyčių aspektą į visas sritis, sritis įskaitant socialiai ir lyčių prasme jautrų e, europinį semestrą. Aš tikiuosi, kad Europos komisija imsis tų veiksmų, kurių mums taip skubiai reikia. Dėkoju. Dėkoju, kad laikotės kalbėjimui skirto laiko, kad neviršėte jums kalbėti skirto laiko. Pusantros minties Borzan. Ačiū, ponė pirmininkė. Patirtis rodo, kad netgi kai yra lyčių lygybės strategija, ES vis tiek pasiekė labai mažai pažangos siekiant užtikrinti lyčių lygybę. Taigi ypatingai neramina tai, kad šiuo momentu net neturime tokios lyčių lygybės strategijos, jau nekalbant apie kitus svarbius dokumentus, tokius kaip kovos su smurtu prieš moterį strategija ir panašiai. 90 procentų mūsų piliečių mano, kad tokia strategija yra būtina. Na ir komisija tik parengė darbinį dokumentą. Tai yra nepagarba visoms ES moterims. Valstybėse narėse vyksta esminiai pokyčiai. Kroatijoje dabar aptariami klausimai, pavyzdžiui, yra e, e, įstatymas dėl tos pačios lyties partnerysčių ir e, tam tikrų aborto atvejų klausimas ir panašiai. Taigi reikalingi e, pavyzdžiai siekiant e, užtikrinti toleranciją ir lygybę, ypatingai tokiais neramiais e, laikais. Taigi aš raginu komisiją patvirtinti lyčių lygybės strategiją, kuo galima greičiau ir suderinti tai su Europos parlamento siūlomais veiksmais. Tikimės, kad 2016 metais daug kas ir taip savaime suprantama, tačiau kai kalba eina apie lyčių lygybę, visuomet atsiliekame vienu ženg, žingsniu. Visuomet žengiame žingsnį atgal. Taigi lyčių lygybės strategija turi būti mūsų prievolė, net nediskutuotinas klausimas. Dėkoju. Ačiū, kitas kalbėtojas, e, ponia Regner. E, Pusantros minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Gerimas komisijos nariai. Kai aš keliauju Austrijoje, tai manęs nuolat klausia kogi naudinga ES. Tai aš galiu taip atsakyti. Iš tikrųjų, moterų atžvilgių tikrai padaryta ne, nemažai, nes moterų a, teisės pagerėjo. Anksčiau buvo priimamas direktyvos, reglamentai šio, šio klausimo, bet dabar tempas sulėtėjo. Ir komisija šiek tiek, šiek tiek galbūt sulėtino savo tempą, pirmiausia todėl, kad stabdo a, ją stabdo valstybės narės. Taryba pirmiausia, nes e, taryba nenori užtikrinti solidarumo ir kitų priemonių. Todėl e, vis dėlto norėčiau pasakyti, kad komisija veiktų drąsiau, nes dabar susidurime su tokia situacija, kad moteris yra mušamos, seksualiai išnaudojamos, e, moteris dažniau netenko darbo, jos ilgiau išlieka be darbo ir jos uždirba mažiau. Taigi Pone komisijos nariai, iš tikrųjų reikia daug nuveikti, labai daug nuveikti. Ir tai, kas dabar pateikiama iš komisijos, tai aš pavadinčiau iš tikrųjų yra mažytė strategijėlė. Lyčių lygybės strategijėlė. Tai nėra strategija. Mums reikia esminių konkrečių dalykų. Mums reikia rimtos lyčių lygybės strategijos a képviselőlista utolsó hozzászólája simon képviselő úr. parlamento narių sąraše pusantros minutės dabar ponas simonas. Ačiū ponė pirmininkė, norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė ponė Regner savo kalbos pradžioje. Ji pasakė, žmonės dažnai manęs klausia, ką man padarė ES. Kai aš vykstu, pavyzdžiui, į namus ir sakau žmonėms, kad mes rengėme diskusijas apie naują ES komisijos strategiją, dažnai matai, kad žmonės nėra greitai įtikinami, kad tai nulems daug ką jų gyvenime. Kai grįžti namo ir pasakai, kad surengėme diskusijas apie tai ir panašu, kad komisija iš vis dabar tos strategijos net neturi, tai gal net negali jų ir kaltinti. Uh, kad jie šiek tiek skeptiškai vertina tai, ką mes čia darome, kam, kam mes švaistome laiką ir apmaudu, kad taip yra, nes moterys ten, kur aš gyvenu, kurias aš atstovauju, joms reikalinga jūsų ir mūsų pagalba, nes jos negaus iš, jos iš savos vyriausybės. Atlyginimų skirtumas tarp vyrų ir moterų mano regione, kai dabar toriai yra valdžioje, 2500 eurų e, skiriasi ir toriai dėl to aišku nieko nedarys. Pastarėjai mokesčių lengvatų pokyčiai irgi dar tris kartus labiau paveikė moteris nei vyrus. Ir tori irgi nieko dėl to nepadarys. Jie žvelgia į mus ir į jūs, kad jūs kažką padarytumėte. Taigi tais strategijos nebuvimas reiškia, kad ir invalidumas, ir atlyginimai, ir būtinis smurtas, nieko čia mes nesame padarę ir aš turiu komisarui pasakyti, laikas imtis darbų. Pone Simon, jums yra mėlynoji kortelė. Ponas Gerikė nori jums užduoti klausimą. Ar sutinkate atsakyti klausimą? Ne? Nesutinkate. Gerbiami parlamentarai, e, baigiame e, kalbėtojų sąrašą, visi jau pasisakė pagal sąrašą. Deja, negaliu suteikti daugiau galimybės pasakyti pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Dabar e, spontaniškai pasisakymai norėčiau suteikti galimybę pasakyti visiems, kurie paprašė žodžio, tai prašau neviršyti laiko, tai yra vienos minutės. Pone Solen, pirmoji kalbės, prašau. Hvala, predsedujoča. Ženska v Europske uniji imamo v poprečju. Ačiū, ponė pirmininkė. Moterių atlyginimas darbo užmokestis paprastai yra žemesnis už vyrų ir todėl jos dažniau susiduria su skurdu, bet to turi atlikti namų ruošos darbus. Ir dažnai būna taip, kad moteris pasirašo darbo sutartį, jeigu tuo pačiu pasirašo, kad per artimiausius keletą metų nesusilauks kūdikio. Ir tai daroma tam, kad būtų išvengta ligondinių, kurios moteris pasiima, kai susirga vaikas. Ir mes turime keisti politiką. Europos parlamente iš 25 parlamento pirmininkų tik dvi buvo moteris. Aš manau, kad viską reikia keisti jau viršūnėse. komisija skelbė komunikatą dėl, turėjo paskelbti komunikatą dėl lygių teisų, bet dėja komisijos dokumentas toli gražu per silpnas. Ir tai, ką dėsto komisija, nėra labai aktualu. Todėl komisijai reikia paspartinti darbą šioje srityje. Ačiū. Toliau ponas Kaputo. Ačiū, ponė pirmininkė. Vargu ar pasieksime lyčių lygybės, jeigu nebus strategijos, kuri pašalins arba jau sušvelnins tuos skirtumus, kurie egzistuoja tarp vyrų ir moterų visuomenėje. Vyrai ir moteris turi turėti vienodas galimybės pasinaudoti ištekliais ir turime užtikrinti, kad lygybė egzistuoja visose sritise ir kad ji pripažįstama kaip pamatinė žmogaus teisė. Mūsų netenkina tas toksai dvipusės komisijos požiūris kurį beje dažnai matome ir kitose politikos sritise. Aš manau, kad reikia rimčiau dirbti, kad būtų pakeistas mąstymo stereotipas. Galų gale, be, jei nelygios moterų vyrų teisės daro žalą ir Europos ekonomikai, o moteris ir vyrai turi turėti vienodas galimybės dalyvauti visose visuomenės veiklos baruose. Todėl strategija yra būtina. Ačiū. Toliau ponas Marijas. Iš tikrųjų, ta strategija, kurią pateikė komisija, kuri yra susijusi su lyčių lygybė pirmiausia yra skirta kovai su moterų diskriminacija ir jų teisų užtikrinimo. Ir a, iš esmės a, skirtumas tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčiai yra apie 60 procentų. Dažniausiai moteris dirba tik tai nepilną darbo dieną arba nepilnu etatu. Ir moteris dažniausiai nukenčia nuo a, taupimo prie priemonių, tai, tai rodo pirmiausia, tai matyti Graikijoje, dabar dėl memorandumo, kaip tik tai Graikijoje būtent nukenčia moteris. Tos moteris, kurios yra įdarbintos, sakykime, dirba samdomą darbą arba kurios dirba savarankiškai, ūkininkės. Taigi tos moteris e, e, turi mokėti per didelius įnašus dabar į e, socialinio draudimo kasą. Todėl visa Graikijos tauta iš esmės turi kovoti prieš trojkos nuostatas ir dabar generalinis streikas kelbiamas Graikijoje. Mr. Urtasun. Ponas Urtasun. Man labai malonu e, jūs čia matyti, tačiau turint omenyje, kad e, kokios svarbios yra šios diskusijos, mes tikėjomės, kad komisarė Jurova atvyks į šias diskusijas. Na, bet visgi norėčiau pasakyti, kad Mes nenorime, kad strategija taptų tik tai eiliniu darbiniu dokumentu. Statistika mus labai neramina dėl neligybės Europoje. Pagal Eurostatą, Eurostato duomenis daugiau, daugiau nei devyniose ES valstybės narėse atlyginimų skirtumai išaugo tarp vyrų ir moterų. Ir panašu, kad tik tai labai Nedaug moterų užima aukštas pareigas, santykis yra 25 prie vieno ir mums reikalinga šią lyčių lygybės aspektą integruoti į visas politikos rytis. Europos parlamentas reikalauja strategijos, to reikalavo ir taryba, taigi gal, pagaliau surenkime, parenkime tą strategiją. Ačiū, ponas Polčiak. Ačiū, ponė pirmininkė, kad sutikite man žodį. Aš manau, kad e, a, tokiu atveju, kaip dabar yra e, dabar vystamos diskusijos, iš tikrųjų mes turėtume atkreipdėmėsi į lyčių lygybę šiame parlamente. A, ponia Jūrova a, e, turėtų galbūt būti diskusijose, bet a, ji dabar dalyvauja svarbiose darybo, darybose. Taigi nereikia kaltinti jos, kad neatvyko pas mus. O dabar kalbant apie aptariamą temą, iš esmės gamtoje yra užtikrinama tam tikra pusiausvyrą, tai 50 e, su 50 procentų. Tai būtent pusė e, gyventojų turėtų būti e, apskritai moteris, kiti vyrai. Bet ES mes nesilaikome šito gamtos principo. Tai, kas buvo pasakyta anksčiau, mane šiek tiek stebina iš tikrųjų neturėtume politizuoti lyčių lygybės, e, o kartais taip atsitinka. Köszönöm, képviselő úr. Utolsó hozzászólónk Tomasics. Koju ir galiausiai ponia Tomasič. Prašau. Dėkoju. Labai liūdna, kad 2016 metais vis dar turime kalbėti šiuo klausimu, kadangi nepaisant ilgos kovos, vis tiek moterys dar susiduria su diskriminacija ir įvairių smurtu. Ir tai vyksta kasdien. Aš džiaugiuosi, kad vis labiau yra suvokiama ši problema ir aš tikiuosi, kad yra pakankamai noro ją išspręsti. Tačiau bijau, kad bent jau kol kas tenkinamės esama padėtimi ir mūsų metodai nėra veiksmingi. Valstybių narių vyriausybės ir parlamentai nesurado būdų, kaip būtų galima radikaliai bausti atvirą diskriminaciją moterų atžvilgių. Europos lygmenių mes dėja Daugiausiai kalbame apie tai, kad reikia primesti taisyklės ir lyčių e, kvotas privačioms įmonėms, kai tuo tarpu ES turėtų vykdyti atitinkamas kampanijas, sąmoninimo kampanijas. Politikai netgi mano, kad gali tvarkyti šeimos santykius ir tai duoda neigiamų padarinių, tai, tai neigiamai vertina piliečiai. Mes turime pirmiausia kovoti ne popieriuje, o pasitelkti žmonių širdis ir protus. Baigiame spontaniškus pasisakymus. Na, o dabar norėčiau pakviesti komisijos narį, pona Andriukaitį. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, garbus parlamento nariai. Pirmiausia, noriu padėkoti Jums už indėlį į šią diskusiją, nes mums svarbu išklausyti jūsų nuomonę, išgirsti pasiūlymus. Ir norėčiau dar kartą priminti, kad prioritetas, kad strategija ir yra prioritetas, tai turi būti strategija 10-15 metams buvo strategija 10-15 metams dėl lygių vyrų moterų teisių, bet dabar mums reikia jau praktinių veiksmų imtas. Ir tie praktinių veiksmų imtis vietose. Visos valstybės narės turi turėti nacionalinius planus ir taip pat turi turėti priemonės tiems planams įgyvendinti, nes mes visi žinome ir sutarėme, kad norint užtikrinti lygias galimybės tarp vyrų ir moterų visose sritise, įskaitant tą, kurią aš kūruoju ar komisarė Jūrova kūruoja, mes turime imtis praktinių veiksmų. Ir mes komisijoje rimtai vertiname lyčių lygybę ir žiūrime, kaip ją užtikrinti. Kodėl mes siūlome būtent tarpinį dokumentą? iki 19 metų. Nes šis dokumentas yra tarsi pamatas, kurio pagrindų lyčių lygybė turi būti skatinama visais lygiais - europinių, nacionalinių, regioninių ir vietos lygių. Būtina turėti koordinacinį veiksmų derinimo mechanizmą, kuris užtikrintų geresnį bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis ir skatintų valstybės narės veikti geriau ar būtina kartoti dar ir dar, kad 30 priemonių turi būti įgyvendinta penkiose prioritetinėse srityse. Visa tai yra, bet mums reikia <clears throat> palyginamųjų standartų, reikia konkrečių tikslų, kad galėtume aiškiai žinoti, kaip praktiškai pagerinti padėtį ir užtikrinti lyčių lygybę. Ir mes turime pirmiausia galvoti apie priemonių įgyvendinimą. Strategijų gali būti daug. daug strategijų, daugelio strategijų galiojimo laikas senai pasibaigęs. Tačiau svarbiausiasgi dalykas yra praktinės priemonės, kurios turi būti įgyvendinamos. Ir didžiulis atotrukis yra tarp to, tų gražių žodžių ir praktinių veiksmų, kurių imamasi vietose. Labai džiaugiuosi, kad jūs esate pasirengę bendradarbiauti, pasirengę keistis nuomonėmis ir ši diskusija tikrai nesibaigė šiandien. Bet komisijos nuomonė pirmiausiai reik, komisija yra nusiteikusi veikti labai aktyviai tam, kad pagerėtų reali padėtis. Ačiū. Komisijos nariui už e, baigiamasias mintis ir noriu informuoti parlamento narį.